Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, prašom susėsti. Sveikinu visus susirinkus. Aš norėčiau pradėti šią pirmininkų suiga atvira visiems parlamentarams, per kurią aptarsime praeitos savaitės tarybos išvadas. Norėčiau pasveikinti pirmininką Van Rompoj, tarybos pirmininką ir e, komisijos pirmininką Baroso. Sveikinu, ponai. Ponios ir ponai, pirmas klausimas. Kaip jūs puikiai žinote, e, Teisingumo teismas prieimė sprendimą dėl Europos parlamento e, priimto sprendimo dėl darbo kalendoriaus. Mes tikimės šiek tiek paaiškinti, kaip šis darbas vyks ir Mes e, tikimės, kad e, sesijų tvarkaršys bus geriau sutvarkytas, mes geriau galėsime dirbti kaip vieni iš tiesės aktų rengėjų. Tikimės, kad e, priemė sprendimą dėl sesijų kalendoriaus, mes jau galėsime sausio mėnesį gerai dirbti. Pirmininkų sueiga siūlo, kad kitas jos sustikimas vyktų sausio 10 dieną. Tai būtų gera data, sprendžiant, koks turėtų būti 2013 metų sesijų kalendorius. E, kaip nuspręsta sausio 10 dieną pirmininkų sueigoje darbo kalendorius bus e, aptartas, o Strasbūro sesijoje dėl jo balsuos visas parlamentas. Taigi dabar pradėdamas e, pirmininkų sueiga, norėčiau jūsų paklausti, ar turite procedūrinių klausimų. Ne? Tada galime tęsti. Ponas Audy, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 15 straipsnį. ES veikimo sutarties 15 straipsnį, jo 16 punktą, kuriame yra sakoma, kad Europos tarybos pirmininkas turi pateikti ataskaitą e, Europos parlamentui e, dėl kiekvienos e, Europos vadovų tarybos posėdžio. Mes žinome, kad ne visuomet tai būna. Manau, kad tokia ataskaita turėtų būti pateikiama išplėsinėje pirmininkų sueigoje. Aš e, noriu pasakyti, kad mano pastebėjimas neturi nieko bendro dėl mūsų darbo Strasbūrė ir dėl darbo kalendorius Bruselėje. Aš paprasčiausiai noriu pasakyti, kad e, mūsų išgyvenami politiniai pokyčiai bus vertinami pagal plenarinius posėdžius e, istoriškai. E, Ir aš būtent į tai norėjau atkreipti dėmesį, pirmas pirmininkas. Labai ačiū ponė Baudy. Mes atkreipime dėmesį jūsų pastebėjimą ir kai tik bus įmanoma, pirmininkų, e, tarybos pirmininkas ateina ir ateis į parlamento plenarnį posėdį bei pateiks ataskaitą apie Europos vadovų tarybą. Ketvirtadienį tik įvykęs e, tarybos posėdis, tai yra labai neseniai. Uh, o kita e, parlamento sesija įvyks tik sausio 14 dieną, taigi labai trumpas laikas ir parlamento pirmininkas dėl to buvo paragintas pasikviesti tarybos pirmininką į šią pirmininkų suėdę, o ne į plenarinį posėdį. Ir tai norėjome, kad tai būtų padaryta kuo greičiau, kad nereiktų laukti iki sausio 14 dienos. Ir dėl to mes dabar organizuojame pirmininkų suėgą, kurie atvira visiems nariams. Aš įsivaizduoju, kad jūs e, su tokia darbo tvarka galite sutikti. Taip, mes galėsime padiskutuoti su pirmininku Van Rompoj ir pirmininku Baroso, e, nedelsdami iki vidurio, sausio vidurio. E, kuo greičiau. Labai ačiū ir dabar suteiksiu žodį tarybos pirmininkui Hermanui Van Rompojui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Bendrai praėjusią savaitę buvo gera Europos Sąjungai savaitė, kurią reikėtų įsiminti. Pirmadienį mes buvome Osle, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį finansų ministrai patenkino Europos tarybos nustatytus terminus ir susitarė dėl vieningos bankų priežiūros sistemos. Ir jie yra pasirengę aptarti tai su parlamentu. Tai yra vienas iš pagrindinių bankininkistės sąjungos pamatų Ketvirtadienį buvo priimtas sprendimas dėl Graikijos. Graikija e, buvo e, nukreipta teisinga at, ekonomikos atgaivinimo kryptimi ir 2017 metams iškelti tikslai yra išlaikyti. O jau penktadienį su Europos taryba mes buvome nusprendę apie tai, koks bus tolesnis Europos gyvenimas. Dėmesys turi būti suteltas į du pagrindinius e, planus e, įvertinant tai, kas jau yra padaryta ir e, ką dar reikia daryti. Pirmiausia, turi būti sustiprinta bankų sistema. Čia jau yra pasiekta pažangos, kuriant vadinamąjį SSM Marks sistemą. Tai sustiprins mūsų finansų sektorių. Jeigu mes tokį priežiūros lygmenį būtume užtikrinę jau prieš dešimt metų, finansų krizė niekada nebūtų taip žiauriai smogusi. Mes pasiekėme šio rezultato tik per keletą mėnesių. Dar birželio mėnesį neturėjome nieko, o vėliau pagal Europos tarybos e, keturių pirmininkų ir prezidentų e, E, sukurtą planą. Europos komisija pateikė konkrečius pasiūlymus, kurie buvo pateikti iškart po vasaros. Ir paskui per tris mėnesius finansų ministrai pasiekė susitarimą ir Europos parlamentas komitetų lygmenių jų parengė poziciją tuo klausimu ir yra pasirengęs pastumėti teisėkuros procedūrą į priekį, kad ji būtų užbaigta. Birželio mėnesį mes prašėme, kad ministrai susitartų dėl detalių. E, vieningos e, priežiūros mechanizmo ir tai turėjo būti padaryta iki gruodžio mėnesio. Tas prašymas buvo įgyvendintas. Vadinasi, ES gali veikti, kai nori, gali imtis būtinų lemiamų veiksmų laiku. Tai yra mūsų reputacijos rimčiausias išbandymas. Visų 27 valstybių narių e, susitarimas dėl bankininkisės priežiūros labai gerai subalansuoja padėtį. E, ji e, pas, pabrėžia, kad e, e, Eurozonos valstybės ir joje nusprendusios nedalyvauti e, valstybės turi bendrauti. Ir Europos centrinis bankas su nacionalinė administracija kartu rengia tokį mechanizmą. Uh, Europos centrinis bankas užtikrina stebėsinos politiką ir priežiūrą bei išlaiko finansų paslaugų rinkos e, vie, vidaus e, vieningumą. Bet tuo neapsiribojame. Jau dabar žvelgiame į tolesnius žingsnius, kurie taip pat yra būtini eurozonos ateičiai. Kaip jūs žinote, jie buvo įvertinti uh, vadovaujantis e, mano kartu su pirmininku Baroso, pirmininku Dragi ir e, ponu Junkeriu parengtų dokumentų. Tas dokumentas e, vadovaujasi praėjusiu metu spalio mėnesį parengtų tarpinių, tarpinę ataskaitą. Europos komisija savo veiksmų plane buvo aptarusi visus reikalingus dalykus, o ir parlamentas parengė nemažai pranešimų apie Europos pinigų sąjungos sąrangą ir taip pat prisiminkė Marijan Desi e, pranešimus. Taisen pranešimus atsiprašau. E, su ponė Taisen ir su užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Pervanš Berės labai aktyviai mes diskutavome ir Europos taryba nusprendė kitų metų pirmąjį pusmetį sukurti e, veikimo e, E, tokią bazę, apibrėžiant e, perdavimo turtą. Europos stabilumo mechanizmas numatys galimybę rekapitalizuoti bankus tiesiogiai pagal įprastą procedūrą. Dėl e, bankų priežiūros mechanizmo, kad jis būtų efektyvesnis, mes nusprendėme, vadovaudomasi keturių prezidentų pranešimu, kad įsigaliojus tokiai priežiūros sistemai reikės vieningos problemų sprendimo struktūros. Taip galėsime užtikrinti, kad bet kuris bankas atitinkamose valstybėse narėse galėtų būti išgelbėtas pasitelkus reikalingas priemonės. 2013 metais Europos komisija pateiks pasiūlymą, kuris turės būti prioritetinė tvarka išnagrinėtas. E, stengsimės, kad e, jis būtų, ta rezoliucija būtų patvirtinta dar per šią parlamento kadenciją. Norime sumažinti riziką mokesčių mokėtojams e, ir rinkos veikėjams. Visi bankų mokėjimai ir bankų problemos turės būti sprendžiamos operatyviai, nedelsiant ir pirmiausia padedant pačiai finansų pramoniai, pačiam finansų verslui. Tai, reikia, tai turėtų būti labai svarbus žingsnis į priekį. Uh, Ir pakalbėjus apie bankininkystės sąjungos pažangą, aš pereinu prie antrosios svarbios ryties, kurioje mes kalbėjome - eurozonos valstybių ekonominės politikos suartinimas. Atspirties taškas yra paprastas. Ekonomikos politika yra visiems rūpimas klausimas. Ir tai yra gyvybiškai svarbus klausimas valstybėms, kurios turi bendrą valiutą. Mes negalime turėti vienos valiutos ir 17 skirtingų valiutos politikų. Kai kurios valstybės narės ilgus metus buvo prastai valdomos ir per daug ilgai dvėjojo bei neveikė. Taigi aš kaip Europos tarybos pirmininkas pateiksiu galimas priemonės e, pagal griežtus laiko terminus dėl keturių e, sričių Tai bus padaryta 2013 m. birželio mėnesio vadovų tarybai. E, tai padarysime kartu su Europos komisijos pirmininku, be abejo, pasitarė, praėję visą konsultavimosi procesą prieš tai. Tiek, tos keturios rytys yra tokios. Pagrindinių ekonominių reformų valstybėse narėse koordinavimas, įskaitant dvi diskusijas ex ante. Europos pinigų sąjungos socialinė dimensija apims socialinį dialogą. E, abi pusiai sutartų konkurencingumo ir ekonomikos augimo e, planų e, konkurencingumas ir e, realistiškumas tarp valstybių narių. Ir solidarumo mechanizmas tarp valstybių narių, kurios E, pasirašys tokius susitartinius įsipareigojimus. Visa tai dar nėra darbo pabaiga. Mūsų pagrindinis e, tikslas yra stabili Europos pinigų sąjunga, kad būtų užtikrintas stabilus ekonomikos augimas ir konkurencingumas visoje Europos sąjungoje. Pasaulio ekonomikoje išgyvensime, jeigu būsime konkurencingi, tik su tokia sąlyga. Ir galiausiai būtent realios ekonomikos efektyvumas užtikrins euro stabilumą. Daugelis sutelkia dėmesį tik į finansų priemonės ir apie tai pamiršta. Bet mes visi sutarėme, kad šiame procese reikia užtikrinti, kad demokratinis legitimumas ir atskaitomumas būtų skatinami visais įmanomais e, būdais e, sprendimų prieimimo lygmenių. Europos e, parlamento nuomonė šiuo požiūriu yra nepaprastai svarbi be abejonės. Gerbiami parlamentarai, bendrai yra akivaizdu, kad net jeigu pati sunkiausia krizė sukels grėsmę euro egzistencijai. E, ir mes dabar sakome, kad mes tą grėsmę tarsi ir e, nugalėjome. Turime suprasti, kad padėtis dar jokių būdų negali mūsų jau, leisti mums jaustis ramiai. E, Mes e, turim suprasti, kad pasitikėjimas valiuta yra būtinas, kad vartotojai ir įmonės e, atkurt, atgautų pasitikėjimą. Be abejo, tam reikia laiko. Poveikis darbo vietoms yra dar didesnis, tačiau stabilumas yra būtinas ekonomikai atsigauti. Per metus buvo pasiekta daug. Būtent prieš 12 mėnesių įsigaliojo e, šešių dokumentų paketas Šiais metais mes susitarėme dėl fiskalinės sutarties. Mes pradėjome Europos stabilumo mechanizmą. Valstybės narės pradėjo ambicingas reformas, norėdamos e, grįžti prie stabilumo. ECB savo ruoštų taip pat e, šiek tiek e, prislopino krizę ir metų pabaiga e, E, mus pasiekė kartu su svarbiais sprendimais, tokiais kaip e, mano minėti kalbos pradžiai sprendimai. Jau anksčiau esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, mūsų pažanga be abejo yra palaipsnė, tačiau tie um, pavieniai žingsneliai dar turi būti žengti. Uh, Reikia pakankamai stambių priemonių, kad tokio masto krizę suvaldytume. Tas priemonės reikia suprojektuoti, dėl jų reikia susitarti, patvirtinti. Kartais valstybės narės jas turi ratifikuoti. Vis dar išlieka suprantamų skundų, kad ES veikia per daug lietai ir kad kai kurios jos valstybės narės per daug ilgai dvėjojo prieš pradėdamos reformuoti savo ekonomikas. Bet aš esu tikras, kad mes pasieksime pergalės. Aš visuomet galvoju apie e, ilgalaikiškumą, tolimą perspektyvą, nes aš manau, kad e, visko galima pasiekti palaipsniui. Reikia dirbti e, lengvais žingsneliais, o ne šoko principu. E, ponios ir ponai, e, šis Europos vadovų susitikimas kalbėjo ir apie kitas temas. Buvo labai gera diskusija apie bendrą saugumo ir gynybos politiką. Jau ilgą laiką, nuo pat 2008 metų, šis klausimas yra aptarinėjamas Europos sąjungos lygių. Ir yra, e, atsiprašau, šis klausimas nebuvo aptarinėjamas nuo 2008 metų. Ir aš norėjau šį klausimą sugražinti dėl uh, E, keletos priežasčių. Pirmiausia yra ta, kad jau prieš keletą metų ES įvaizdis pradėjo prastėti taikos palaikymo kaiminystėje ir už jos ribų. E, ir mes norėjome sustiprinti, pagerinti tą reputaciją. Be to, krizės Libijoje ir kitose šalise parodė, kad yra nemažai spragų, kurias reikia užpildyti. Todėl ES nori sukurti e, savo gynybinius gebėjimus e, kuo taupiau, aišku. Prieš vadovų susitikimą aš jau paskelbiau, kad 2013 m. gruodžio mėnesio vadovų taryboje apie šios klausimus turės būti kalbama. Šios diskusijos tikslas gaivinti mūsų pasirengimą ir duoti aiškę kryptį mūsų darbui. Mes e, pasikvietėme, e, paraginome tiksliau vyriausiai galiotinę ir pačią komisiją e, parengti konkrečius pasiūlymus, kuriais tokios, tokie sprendimai galėtų būti gyvendinti. Ir 2013 m. gruodžio mėnesio mes pateiksime aiškės rekomendacijas. Be to vyko nemažai diskusijų apie prasėjančią padėtį Libijoje. Dėl e, to mes visi esame labai susirūpinę. Mes e, kreipiamės į užsienio reikalų tarybą, prašydami, kad e, ji aptartų mūsų pasiūlytas veikimo alternatyvas ir pagalvotų, kaip greičiau galėtų paremti civilių gyvenimo sąlygas. Žinoma, be prezidento Asado ir jo nelegitimaus režimo mes negalime įsivaizduoti, diskusijos su jais mes negalime įsivaizduoti, kaip uh, ateityje turėtume dirbti. Žinoma, reikia kalbėti apie žmogaus teisės ir mažumų teisės taip pat. Taigi, baigdamas galiu pasakyti, kad ši savaitė buvo pozityvi ES, nors žinoma, mes nepamirštame, kokios ekonominės ir socialinės problemos mums dar e, grėsia. Mūsų pagrindinis tikslas e, yra išbristi iš recesijos ir pagerinti užimtumą. Už E, tik prieš keletą savaičių mes išdėsime, e, kokie bus mūsų tikslai ir pradėjome daryti tuos sprendimus, kuriuos pažengėme dabar, bet mūsų dar laukia tolimas kelias. Ačiū. Ačiū tarybos pirmininkui. Žodžiu teikiamas komisijos pirmininkui, panui Barosu. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, kai kreipiausi jūs praeitą savaitę Strasbūrį, pasakiau, kad dabar nelaikas e, sėdėti ir manyti, tai jog galime būti patenkinti savimi. Ir priimti sprendimai, kurie padės mums kurti stipresnį ekonominio ir pinigų sąjungą ir taip pat e, priimtas veiksmų planas, kuris apibrėžia veiksmus, kurių imsimės per kitus ateinančius mėnesius, savaitės mėnesius ir metus mes sugebėjome e, susitarti dėl bendro priežiūros mechanizmo. Ir tai yra bankų sąjungos dis, e, diskusijų pradžia. Bendras priežiūros mechanizmas, kuriam pritarė komisija dar rugsėjo 12 dieną, taps realybė dėl to, kad po trijų mėnesių taryba patvirtino šį pasiūlymą gruodžio 12 dieną. Mes rėmėmės ir ponios Tyson, ir ponios Gigalt pranešimais. Uh, Ir mes galėsime pradėti trilogą jau šią savaitę. Tai parodo, kad visiškai gerbdami mūsų unikalią institucijų struktūrą, mes, ES, galime žengti į priekį, kurti tinkamą politiką tuomet, kai esame pakankamai politinės valios. Bendras priežiūros mechanizmas yra visiškai esminis, kertinis bankų sąjungos asmu, akmuo. Ir pirmiausia, jis bus skirtas eurozonai paremti, tačiau šiame mechanizme galės dalyvauti ir kitos valstybės narės. Tai reiškia, jog e, galima gilinti ekonominį ir pinigų sąjungą, stiprinti vidaus rinkos vientisumą ir visą Europos sąjungą. Be to, mes galėsime uh, užtikrinti, kad Europos centrinis bankas galėtų užsimti uh, e, silpnesnių bankų rekapitalizaciją tiesiogiai. Bus nutrauktas ryšys tarp bankų ir uh, vyriausybių. mes turėtume sustarti dėl šio mechanizmo gyvendinimo plano, kuo skubiau, tai yra apie pačioje 2013 metų pradžioje, tam, kad Europos stabilumo mechanizmas galėtų būti pritaikytas, kuo skubiau, tam, kad galima būtų rekapitalizuoti bankus. Taip pat bus tęsimas diskusijos dėl uh, kapitalo reikalavimų taisyklių taikomų bankams. Šiuo metu šios taisyklės yra svarstomos ir jos taip pat taps esminė plat, didesnio taisyklių rinkinio dalimi. Jame bus taip pat nurodyta, kaip, kokį vaidmenį atliks ir nacionalinės priežios institucijos. Aš pateiksiu pasiūlymą dėl to, kuo skubiau. Europos vadovų taryba taip pat paragino komisiją parengti pasiūlymą dėl bendro bankų gaivinimo pas, uh, mechanizmo pasiūlymo. Ir mes tikėmės, kad teisėkuros institucija suvoks, jog šis klausimas yra, yra prioritetinis ir kad jūs galėsite dar užbaigti darbą per šį parlamentinio darbo ciklą. Uh, Tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra sukurti tvaresnę ir stabilesnę bankų sistemą. Bendras bankų gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmas padės mums geriau apsaugoti e, mokesčių mokėtojus. Bankų sąjunga yra labai svarbus ekonominės ir pinigų sąjungos akmuo. Mes savo diskusijose rėmėmės Europos tarybos e, pirmininko e, pranešimu, komisijos parengtų dokumentų, Europos centrinio banko e, rekomendacijomis. Komisija savo dokumente pateikė visą savo mintis apie tai, kokiu priemonių mums reikės tam, kad mes galėtume sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Europos tai vadovų tarybos pirmininko ir Europos komisijos parengti dokumentai papildo vienas kitą. Fiskalinė politika, e, geresnė biudžeto politika yra būtini dalykai. Nes jie yra susiję ne tik su ES e, e, sveikata, bet ir su valstybinariu suverenumu. Aš jau sakiau praeitą savaitę, kad mes negalėjome tikėtis, jog dabar bus pateikti ilgalaikiai sprendimai. Ir Europos vadovų taryboje išaiškėjo labai sudėtingi klausimai ir turėsime dar nemažai padirbėti tam, kad galėtume visi susitarti dėl to, kokiu keliu reikėtų žengti į priekį. Tačiau Europos vadovų taryba nusprendė, jog dviejų dokumentų paketas yra prioritetinis ir paragino e, komisiją e, pasirenkti ex ante ekonominių reformų vertinimui pritai, taip pat atsižvelgiant ir e, Europos semestrą. Europos vadovų tarybos posėdėje vyko daug įdomių diskusijų. Jos buvo tokios pataistringos, kaip ir jūsų diskusijos plenarinėme posėdėje praeitą savaitę. Europos vadovų tarybos pirmininkas ponas Vandrompojus paprašė e, Europos vadovų tarybos parengti pasiūlymų, kuriuos galima būtų aptarti konkrečiau birželio mėnesį. Ir šie pasiūlymai turėtų būti susiję su e, e, bendros priežiūros mechanizmo gyvendinimu. Naujos priemonės, dėl kurių buvo susitarta, turėtų buvo visiškai atitikti ir tiek mūsų sutartį, tiek uh, institucinę sąrangą, tiek mūsų biudžetinius išteklius ir galimybės. Mes nenorėtume kurti dar vieno ekonominės valdysinos lygio. Mes manome, kad reikia pasinaudoti tuo, ką mes jau dabar uh, turime. Galima būtų sakyti, jog mes stengiamės šiuo metu išsiaiškinti, kur yra silpniausios mūsų vietos. Ir galvojame, kaip galima būtų jas uh, ištaisyti. Nuo to priklausys mūsų konkurencingumas. Uh, Ir tik tai taip mes iš tikrųjų galėsime prisidėti prie mūsų augimo darbo tvarkės e, ir konkurencingumo skatinimo ir naujų darbo vietų kūrimo darbo tvarkės įgyvendinimo. Komisija ir toliau laikysis bendrijos metodo ir visiškai uh, atsižvelgs į Europos parlamento būtinybę stebėti ir prižiūrėti mūsų darbą. Mes manome, kad mums reikia išsamių diskusijų tarp visų institucijų, skaitant ir e, su Europos parlamentu. Mes stengiamės apibriežti plataus masto politinę viziją, atsižvelgdami į komisijos parengtą e, dokumentą. Nenorime atmesti jokios galimybės. Europos komisija ir Europos parlamentas, mano galva, iš tikrųjų galėtų susitarti dėl ambicingesnės e, darbo tvarkės. Uh, uh, Tačiau mes visi suprantame, kad tam, kad galima būtų gyvendinti mūsų parengtame dokumente išdėstytas priemonės, dar reikės pirmiausia pasitarti su visuomenė, surenkti išsamesnės e, diskusijas. Socialinis dialogas yra dar viena svarbi tema. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos komisija galvoja ne vien apie ekonominės ir pinigų sąjungos institucinę sąrangą, galvoja ir apie tai, kaip galima būtų mūsų politikos priemonėmis papildyti veiks, valstybių narių veiksmus tam, kad galima būtų sustiprinti socialinę sąnglaudą ir integraciją. Stiprindami EPS mes sieksime sustiprinti ir jos socialinę dimenciją. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos vadovų e, taryba pasakė, cituoju, jog būtina toliau integruoti politinės mūsų priemonės visiškam yra darbiausia valstybėms narėmis ir Europos parlamentu. Praeitą savaitę Europos vadovų taryba buvo kalbama ir apie ir apie kovą su skurdu. Europos vadovų taryba patvirtino penkis prioritetus, kuriuos parengė e, komisija. Ir mes ketiname taip pat apsitarti dėl konkretesnių veiksmų iki e, e, kitų metų Europos vadovų tarybos. Mes galvome, kaip galima būtų taip pat spręsti ir, ir jaunimo nedarbo pro, problemą. 2013 metų pabaigoje mes ketiname pateikti pasiūlymą dėl to, kaip galima būtų pritraukti daugiau jaunimo į darbos rinką. Jei mes norime kovoti su socialinė atskirtimi, turime užtikrinti, jog kiekvienas jaunas žmogus gali mokytis ir po to gali susirasti darbą. Augimas, kuriant daugiau, daugiau naujų darbo vietų, yra veikla, kuri pareikalaus veiksmų įvairiais, įvairiais, įvairiose plotmėse. Dabar vidaus rinka yra suvokiama kaip visiškai e, atskiras sritis. Komisija to reikalavo ilgą laiką ir aš norėčiau paraginti e, Europos parlamento narius kuo skubiau patvirtinti septynis prioritetus. Bendros rinkos antrasis aktas bus e, parengtas iki 2013 metų kovo mėnesio ir tikimės, kad jūs galėsite jį patvirtinti dar per šią kadenciją. Šis dokumentas bus labai svarbus ir mes pateiksime savo argumentus, kodėl reikia keisti dabartinį e, mūsų veiklos būdą įvairiuose sektoriuose. Mes manome, jog reikia gilinti bendrą rinką, reikia tobulinti ir toliau e, jos reglamentavimą. Tai yra gražus teiginiai ir dabar atėjo laikas juos gerai įgyvendinti. Džiaugiuosi, kad remiantis komisijos pasiūlymų buvo susitarta dėl bendro Europos patento. Pagaliau, po 30 metų ilgiausių diskusijų mes turėsime bendrą Europos patentą. Gerbėmi Europos e, parlamento nariai, Europos vadovų taryboje buvo kalbama ir apie labai svarbius užsienio politikos klausimus. Aš nekartosiu to, ką sakė Europos vadovų tarybos pirmininkas. Norėčiau tik tai pasakyti, kad Europos vadovų tarybos susitikimas buvo e, posėdis, kuriame buvo kalbama apie konkrečius veiksmus Mes norime, kad valstybės narės uh, suvok, uh, aiškiai žinotų, jog šios reformos priklauso joms ir jos tarnausia, tarnauja joms. Mums reikia gilesnės Europo, uh, pinigų ir ekonominės sąjungos, Ir todėl mes e, elgsimės labai ambicingai. Ir savo ambicijas pagrysime taip pat priimtais sprendimais. Ir kai kurie iš šių sprendimų buvo priimti ir, ir Europos vadovų taryboje, kuri ką tik įvyko. Pavyzdžiui, buvo susitarta dėl bendro priežiūros mechanizmo. Buvo susitarta dėl pagalbos Graikijai ir tai parodo, jog mes iš tikrųjų sprendžiame dabartinės krizės ir kartu kūrėme ilgalaikę viziją. Mes esame visiškai įsitikinę, jog Europos komi, e, Sąjungos sugebės įveikti dabartinius sunkimus. Komisija yra pasirengusi nedelsint pradėti darbą nuo pat 2013 metų pradžios. Mums reikėtų kuo skubiau susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Nepamirškime, kad mūsų biudžetas turėtų pirmiausia skirtas būti augimui ir investicijoms. Ir todėl daugiametė finansinė programa turėtų būti parinkta taip, kad ji visiškai atsižvelgtų į mūsų siekius ir ambicijas. O baigdamas aš norėčiau padinkėti jums uh, uh, ramių ir linksmų šventųjų kalėdų ir labai labai aktyvių, kupinų veiklos naujųjų metų. Dul. Jozef Dol kalbės LP frakcijos vardu. Pirmininkė, mėly kolegos, uh, Pastarą savaitę vykusi vadovų taryba patvirtino bendrai bankų priežiūros mechanizmą ir padėjo pagrindus bankų sąjungai. Tai yra tikras žingsnis į priekį, tuo džiaugiuosi, tačiau noriu pasakyti, kad tas žingsnis nėra pakankamas. Žingsniai prieki politikoje turi būti daromi nuosekliai tam, kad mūsų sprendimai atneštų vaisių, reikia juos įgyvendinti. Mes e, e, neturime palikti tų skilių e, bendrame mūsų priemonių tinkle, per kurias kai kurie bankai galėtų prasmukti. Visų bankų priežiūrą reikia užtikrinti ir užtikrinti tinkamai. Ta noriu atvirai pasakyti. Nepamirškite, kad pakanka, kad bankrutuotų vienas bankas tam, kad būtų sukresta visa pasaulio finansų <clears throat> sistema. Todėl, vertinant naujas taisyklės, mes pasakome už tai, kad bendras reglamentas būtų gyventas kuo greičiau, būtų taikomas visiems bankams visose valstybėse narėse. Taip pat manome, kad pirmenybę reikia teikti ekonomikos valdysenai, tai reiškia įgyvendinti šešių teisės aktų rinkinį, laikyti stabilumo, koordinavimo ir e, valdysenos. Uh, E, sutarčių nuostatų. Pirmiausiai taip pat reikia gyveninti dviejų teisės aktų rinkinį. Tačiau jau ilgai kalbame apie krizę ir e, galiausiai man jau atsibodo tą patį kartoti nuolat e, tarybos ir komisijos pirmininkams, kurie nelabai E, linkia išklausyti mūsų minčių. E, mūsų žinia lieka ta pati, mes puikiai žinome, kaip sudėtinga yra gyvendinti priimtus sprendimus, tačiau turėkime pakankamai drąsos, nebūkime vien politikai, kurie galvoja apie kitus rinkimus, būkime valstybininkai, kurie galvoja apie ateities kartas, mes neturėtume paukoti bendrųjų interesų tam e, tikriems e, trumpalaikiams politiniams rezultatams e, pasiekti. Mes privalome užtikrinti aukštos kokybės viešosios svarbos paslaugas ir noriu viešųjų paslaugų sektorių darbuotojams dirbantiems už jų darbą nuoširdžiai padėkoti ir todėl turime vadovautis bendrijos principu E, ir e, nesivadovauti tarp vyriausybinio darbiavimo principų, ypač turint omenyje, kad ES pareigūnų e, planai mažinti jų atlyginimus tikrai nėra tinkamas būdas spręsti dabartinės problemas, nes kai kurių vyriausybių tarnautojai yra apmokami daug geriau. Ir dažniausiai būtent atskirų vyriausybių tarnautojai bando užsipulti ES biudžetą ir nenori, kad būtų problemos sprendžiamos veiksmingai. Taigi mūsų laukia septyni pakankamai sudėtingi metai, turiu omenyje daugiametės nacinės programos tvirtinimas, rūp pasirinkti tinkamą kryptį ir jos laikytis reikia e, nustatyti aiškius terminus, siekiant sukurti ekonomikos ir pinigų e, sąjungą tam, kad bendroji rinka pradėtų veikti 2020 metais. Reikia kartu skatinant ekonomikos valdyseną, stiprinti ir atsakomybę bei atskaitomybę, kuri yra su jie susijusi. Parlamentas yra geriausia to garantija. Tie, kurie mano, kad nacionaliniai interesai yra daug svarbesni, noriu jų paklausti, ko jūs bijote. Jau 60 e, metų Europa pasaulį, e, užtikrina e, taiką, saugumą, apsirūpinimą maistu, atitinkamą švietimo kokybę, aplinkos apsaugą. Mes tapome pavyzdžių likusiam pasauliu, tačiau šiandien mes turime sustiprinti mūsų sąjungą, įneždami į ją politinį aspektą ir mes nuolat apie tai kartojame. Taigi būtina sukurti taip pat tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą. Puikiai žinau, kad e, kai kurios valstybės narės nepritarė tokiems siekiams, jos netgi ketina persidėrėti dėl savo dalyvavimo Europos Sąjungoje. Aš gerbiu jų poziciją ir tikrai nuoširdžiai sakau, kad labai apgailestauju, kad Davidas Kameros nedalyvavo Nobelio premijos suteikimo ceremonijoje. Ypač e, turint omenyje, kad Britų konservatorių e, premjerai daug prisidėjo prie Europos integracijos. Pavyzdžiui, Vinsonas Čerčilis, Strasbūrė vienas pastatas yra pavadintas jo garbiai ir aš labai to didžiuojuosi, būdamas Elzasiečių, nes būtent jis gynė taiką ir e, gerovę, pat ponė Tečer pasirašė vieningos Europos aktą, Džonas Mežeris pasirašė Mastrikto sutartį. Aš labai gerbiu šios uh, uh, vyrus ir moteris valstybių vadovus tikrai nesu nusiteikęs prieš Junktinę karalystę, tačiau kaip europietis nelabai suprantu dabartinės Junktinės karalystės vyriausybės pozicijos, kodėl ši vyriausybė pasirinko tokį nesistematinį vietoj pragmatinio požiūrio. Noriu, kad kas nors man paaiškinti, kodėl e, viena vertus balsuoja Junktinė karalystė prieš daugiametę finansinę perspektyvę, prieš e, biudžetą ir nori persidėrėti dėl narystės ES. Aš manau, kad reikėtų leisti kai kurioms valstybėms narėms, kurios nenori žaisti pagal žaidimo taisyklės, persidėrėti dėl jų tolesnio dalyvavimo vykstančiuose procesuose, tačiau jos neturėtų tapti kliūtimi kitiems. Pat noriu pasakyti, kad suprantu e, lobistinius bandymus e, e, užsitikrinti kuo daugiau generalinių direktorių postų ES institucijose. Tai yra susiję su atitinkamais Junktinės karalystės siekiais ir iš tiesų aš čia remiuosi savo valstietišką nuojautą ir nieko kitų, taigi nu, ieškodamas atsakymų iš šių e, klausimų. Aš tikiuosi, kad bus patvirtinta kitais metais daugmetė finansinė programa 14-20 metų ir mes sugebėsime toliau eiti prieki kartu, tapdami jau 28 vietoj 27 narių ES reikia prisiminti mūsų didžius vadovus, nes jie puikiai suprato, kad daugiau Europos sukuria daugiau pridėtinės vertės, taip pat ir atskiroms valstybėms narėms, kaip ir visam kontinentui. Taigi noriu visiems dar kartą palinkėti linksmų taikių švenčių, kaip ir palinkėjo Žozė Baroso, linkiu pradėti naujus metus daugiau dėmesio skiriant mūsų politinį ateičiai. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Socialistų demokratų frakcijos vardu ponas Gerero Salom kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Van Rompojų. Jūsų kalbos ir pradžioje, ir pabaigoje pažymėjote, kad praeitą savaitę buvo gera Europos Sąjungai. Aš jūsų nuomoniai pritariu, tačiau norėčiau pabrėžti, kad E, būtų turbūt verta apie tai ir e, žiniasklaidos žiniuose prabilti, kad ES išgyveno gerą savaitę. Aš niekada nešlovinu pesimizmo ir aš visiškai sutinku su jūsų pasirinktą poziciją. Kaip aš vertinu šią Europos vadovų tarybą? Manau, šiek tiek e, pozityvių pusių, matau ir šiokios tokios rizikos. Yra sričių, kuriuose akivaizdžiai atsispindėjo neveiksmingumas ir yra vietų, kuriuose yra spragų. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek e, pagirti. Europos bankų priežiūros sistema yra labai svarbus žingsnis į priekį, ženklus žingsnis į priekį. Manau, kad ji išplaukė iš visų Europos parlamente dėtų pastangų. Tai yra padaryta protingai, išmaniai ir operatyviai. Tyson ir Gigold pranešimai tam pasitarnavo. Bankų priežiūros mechanizmas pagal planą turėjo būti Europos centrinio banko rankose ir institucijos e, pirmiausia, bankininkistės institucijos ir nacionaliniai bankai turėjo galimybę, e, turi galimybę e, pagal tai gauti kapitalo atkūrimo priemonės. Aš jau ponui Barosui ir taryboje um, esu minėjęs, kad e, vykęs trialogas e, ne visuomet teisingai rutuliojasi. Apgailėstavome, kad ne visuomet yra aišku, kaip bankų priežiūros mechanizmas galės įsigalioti. E, dėl to gali iškilti reali grizika, nes reikės išbristi iš to uh, užburto rato tarp valstybės skolos ir bankų skolos. Uh, Tai yra rimta problema, dėl kurios labiausiai kenčia Ispanija ir Airija. Bankų priežiūros mechanizmas turi būti efektyvus. Ir tik laikas parodys, ar šios problemos gali būti išspręstos realiai. Taigi, mums, mes čia netenkiname lūkesčių ir kur kas aukštesnių tikslų buvome išsikėlę, e, galvodami apie bankininkisės priežos institucijos e, galę ir pa, pajėgumus. Manom, kad Europos centrinio banko įgaliojimai turėtų būti sustiprinti. Dėl laiko terminų, manau, kad jie yra nepakankamai drąsūs e, gyvenant bankisinę sąjungą. Dėl e, e, skolos išpirkimo fondo ir mechanizmo turėtume pirmiausia ginti mokesčių mokėtojų interesus. Mano frakcija pasisako už tai, kad e, iš paties finansų sektoriaus ateinančios pajamos turėtų būti naudojamos e, tokiam fondui um, užpildyti. Ir apgalėstavome, kad dabar taryboje susidarė tam, tikra, tam tikras blokas, tam tikra stagnacija atsirado. Uh, turime pasakyti, kad egzistuoja tam tikra funkcijų pasiskirstimo painiava, dėl kurios dabar uh, nebeaišku, kas ką turi daryti. Fiskalinė konsolidacija traktuojama kaip svarbesnė negu ekonomikos stiprinimas ir darbo vietų kūrimas, jau nekalbant apie socialinį aspektą. Be to matome, kad yra pagristų uh, E, problemų keliama dėl demokratinės priežiūros. Kodėlgi aš pereinu dabar prie tokių išvadų. Europos tarybos susitikimo pabaigoje parlamento pirmininkas Martinas Šulcas pabrėžė, kad mūsų institucinė sąranga jau dabar yra labai komplikuota ir ji pradeda trukdyti veikti. Mes turime stabilumo paktą, dviejų dokumentų paktą, šešių dokumentų paktą, fiskalinį kompaktą. Ir dabar yra pasirašomi nauji sustarimai tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Aš manau, kad Žakas Deloras teisingai pastebėjo, sakydamas, kad Europos Sąjunga yra nenustatytas politinis objektas. Tais laikais kaip ir šiais krizės laikais, labai svarbu yra suvokti, kas yra ES. Mes turime imtis esminių pastangų supaprastinti esamą sistemą ir tokiu būdu mes perėtume prie mūsų atstovavimo piliečių. Procesas yra lėtas ir įgyvendinimas nepakankamai geras. Apie tai nuolat kalbama. Tarybos e, aptariamos problemos būtent e, taip galėtų būti apibūdintos. 2013-2014 metų birželio mėno uh, yra minimi. Kaip ponas Rompojus sakė, ES veikimas turi būti pagristas lietu palaipsnių procesu, bet valstybių vyriausybės priima sprendimus kiekvieną savaitę, o mes tik tai kas šešis mėnesius. Taigi mes dirbame atsilikdami maždaug vieneriais metais. Mūsų kadencijai beliko vieneri metai ir atrodo, kad mes jau daug ko nebepadarysime, tai tik parodo, kokiu tempu mes sugebame dirbti. Dėl ūkio augimo politikos Ir taip aš priardėsiu prie savo kalbos pabaigos. Socialinio ramstio, ramščio svarbiausias aspektas yra ES pats įkūrimas. ES yra politinis projektas, pagrystas rinka, pinigų sąjunga, bet pagrindinis E, ramstis yra vertybės, socialinis modelis, demokratinis visuomenės dalyvavimas. Ir tas demokratinis dalyvavimas, tai demokratinis aktyvumas turi gimti čia, Europos parlamente. Taigi, kai kalbam apie e, demokratinį legitimumą, turim suprasti, kad kol kas žengiami žingsniai yra labai nedrasus, labai baukštus, baikštus. Jau e, nekalbant apie tai, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų būti aktyviau įtraukti. ES piliečiai būtent to labiausiai ir nori. Jie nori, kad šis e, Europos parlamentas atstovautų jiems. Ačiū, pana Gerero, žodis suteikiamas liberalų demokratų frakcijos pirmininkui, pana Ferhofštatui. Aš manau, kad mes e, Galėtume dabar pasakyti, kad Europos vadovų taryba išgelbėjo finansų ministrai, kadangi be, uh, jei finansų ministrai nebūtų susitarę prieš Europos vadovų tarybą, tuomet vargu ar mūsų kolegos galėtų ką nors uh, pranešti teigiamo šiandien. Ir kaip ir pasakė panas Baroso, visos galimybės yra dabar atviros. Tačiau tai reiškia, kad iš esmės konkrečių ir aiškių sprendimų nebuvo priimta. Bet kalbėkime apie uh, šią tarybą teigiamai, pozityviai. Ir apie tai, kas įvyko finansų ministrų taryboje. Aš manau, kad bendra priežiūros institucija ir sprendimas dėl jos yra labai svarbus žingsnis į priekį. Nepamirškime, jog Europos parlamentas dar 2009 metais ir 2010 metų pradžioje e, kalbėjo apie tai, jog mums reikia bendro priežiūros mechanizmo ir bendros priežiūros institucijos. Ir tuomet ir iš tarybos ir komisijos girdėjome, kad ne, ne, ne, ne, ne, tik tai to mums tikrai nereikia. Reikia palaukti tarpinio laikotarpio peržiūros. O dabar pažiūrėkite, tapo visiems akivaizdu, jog mūsų pasiūlymas buvo geras. Ir tuomet Europos parlamentas visiškai teisingai reikalavo, jog tokios institucijos mums reikia. Tai buvo prieš trejus metus. Tačiau dabar mes galime pradėti dėrybas tarp Europos parlamento ir tarybos, kadangi pusiai dokumentų bus taikoma e, e, bendro sprendimo procedūra. Bendras prie, bendra priežiūros institucija. Ar čia mes kalbame apie bendrą priežiūros e, sistemą, kuri bus taikoma visai bendrai rinkai, ar tik tai jos daliai? Be to, kaip galima bus paraginti šalis, kurios nusprendžia iš pradžių nedalyvauti šiame mechanizme, galės po to prie jo prisijungti. Ir ar nebus taip, kad ateityje mes turėsime e, dviejų lygių priežiūros mechanizmą? Ir, ponė Pirinkė, mano klausimas yra taip pat ir susijęs ir su e, kiniš, Kinijos siena savotiška Europos uh, sąjungoje. Iš vienos pusės mes e, turėsime Europos e, ekonominę ir pinigų sąjungą iš anos, o kitoje tos sienos pusėje e, Europos priežiūros mechanizmą. Aš manau, kad Europos parlamentas dar turės nemažai padirbėti tam, kad ši sistema veiktų ir Europos Sąjungos valstybių narių labui ir vis, visos ES labui. Nes dabar iš e, Europos vadovų tarybos išvadų visiškai neaišku, ar tai bus įmanoma. Dar vienas klausimas. Aš atsiprašau, bet turiu labai atvirai pasakyti, kad akivaizdu, jog taryba neparėmė jūsų, pono Van Rompojų, plano. Niekas neparėmė ir komisijos pateikto dokumento. Ir jei paskaitysite įdėmiai Europos vadovų tarybos išvadas, pamatysite, jog ten nėra kalbama apie pačias svarbiausias e, apie jas e, dalis. Šiek tiek apie jas yra kalbama komisijos e, dokumente, šiek tiek išsameu gal pono Van Rompuy dokumente, tačiau iš tarybos išvadose visiškai nekalbama apie skolų išpirkimo e, fondą, visiškai nekalbama apie eurozonos e, e, vyriausybę, nekalbama ir apie Europos išdą. Ir nieko nėra pasakyta išvadose apie ES fiskalinius pajėgumus, o juk mes galvojame, kad būtent tai mums, e, bet tai, būtent tai yra esminis mūsų ateities e, užtikrinimo elementas. Taigi, ponė Baroso, galima aišku įvairiai vertinti tai, kas įvyko taryboje. Tačiau akivaizdu, jog tarybos išvadose nėra paminėti visi šie mano suminėti dalykai. Ir mes matome, kad Europos vadovų Europos vadovai tikrai nejaučia jokio spaudimo, jiems, jiems neatrodo, jog būtina kuo skubiau susitarti dėl APS. E, e Žinome, kad liko devyni mėnesiai iki rinkimų Vokietijoje ir todėl dabar yra dėlsima. Devini mėnesiai politiko karjeroje yra labai e, trumpas laikas, kaip jums yra gerai žinoma, ponė pirmininkė. Aš žinau, kad jūs dabar žymitės, ko gero, tai, tai ką aš sakau. Aš žinau, žinau, ką jūs ten rašote. Žinau, žinau. Taip, iš tikrųjų, tai labai asmeninio pobūdžio yra pastaba. Ir antras dalykas. Beje, jūs dirbote šiek tiek ilgiau nei, nei dvyni mėnesiai. Bet, tęsant, ponas Dragi visiškai teisingai vakar buvo išrinktas Financial Times laikraščio metų žmogumi, todėl kad jisai sustabdė krizę, bent jau sustabdė jos uh, uh, greitį. Tačiau jis nepateikė ilgalaikių sprendimų. Ponas Dragė sako, kad mums reikia elgtis ambicingiau. Jis ragina Europos vadovus elgtis ambicingiau, drąsiau. Tačiau mes matome, kad e, Europos valstybinarių vadovai tikrai nėra tam dabar pasirengę. Pone Piringai, tikrai negalima teikti, jog jau sugebėjome veikti šią krizę. Galima būtų pradėti apie tai, kad krizė yra veikta tik tuomet, kai mes turėsime tikrai gerai veikiančią bendrą uh, sąjungą. Ačiū žalių frakcijos vardu Rebeka Harms kalbės, ačiū ponia pirmininkė, taip pat ir už tarybos ataskaitą naujienos nėra labai šviežios, tačiau manau, kad reikia morališkai pradėti ruoštis būsimoms e, didelmasto diskusijoms dėl veiksmingos ES e, ekonomikos. ES valstybių ekonomikos sąjungos ir kokius padarinius mums atneš e, didžiųjų bankų Europ, stereotipizavimas. Ir dabar man tikrai daug klausimų kyla, pavyzdžiui, dėl kai kurių didžiųjų valstybių pozicijos, pavyzdžiui, Prancūzijos, ar e, jos sutiks su to, kad Bruselis kontroliuotų juose veikiančių bankų skaidrumą. E, tačiau manau, kad e, praėjusią savaitę, kuriant bankų sąjungą, buvo žengtas lemtingas žingsnis. Sakyti klausimai lieka atviri. Čia pritariu kolegai Ferhofstatui. Ir iš tiesų nenoriu per daug kritikuoti ir kartoti kritikos žodžių pirmininkams Baroso ir Van Rompioj, nes e, dažnai ta kritika ir taip kartojasi. Aš tik noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos parlamentas yra ta varomoji jėga, kuri skatins ES integraciją. Ir būtent Europos parlamentas turėtų tvirtinti atitinkamus teisės aktus, kai kurie iš jų yra patvirtinti, šešių teisės aktų, dviejų teisės aktų rinkiniai e, atitinkami teisės aktai dėl bankų sąjungos. Mes tačiau siekiame, kad tie klausimai, kuriuos norėtų atidėti į šalį kai kurių valstybių vadovai, pavyzdžiui, Niderlandų, kuomet kalbame apie tai, kad tolesni ES integracijos etapai yra kažkur toli už horizonto. Ir iš to tą galima jausti taip pat ir matyti, skaitant e, tarybos pirmininko Van Rompiojus parengtą dokumentą, taip pat remiantis komisijos, iš komisijos gaunamą informaciją, taigi kokių veiksmų galėtų imtis Europos parlamentas, mes galėtume sušaukti konventą, tai yra viena iš galimybių, tačiau tą, turėt, tačiau tą turėtume daryti dar prieš rinkimus, prieš paskiriant naują komisijos pirmininką, mes turėtume paaiškinti piliečiams, kodėl norime taikyti bendrą atsakomybę už skolas, kodėl mes manome, kad mums reikia Europos finansų ministro ir kodėl ir kuo tai galėtų pasitarnauti ir būti naudinga Europos piliečiams, pavyzdžiui, kovojant su nedarbo grėsme. Aš siūlyčiau, kad Europos parlamentas diskusijose su taryba ir komisija ne tik demonstruotų savo raumenis, tačiau taip pat rimtai žiūrėtų ir į savo prievolės piliečių atžvilgių ir tik tokiu atveju, esant tokioms aplinkybėms, mes galėsime tikėti sušaukti konventą per kitą kadenciją. Jeigu nepadarysime šių minėtų darbų, tikėtis e, veiksmingo naujo konvento būtų sudėtingas. Ir frakcijos vadu ponas Epi. E, paskutiniai, paskutinio Europos vadovų susitikimo e, rezultatai man primena Aleksandrą Paup, Anglijos politinę figūrą, kuris uh, E, dar 1711 metais sakė, e, kad e, kvailiai skuba ten, kur net ir velnės nedrįstų žengti. Man dabartinė padėtis primena tokią situaciją. Pone pirmininkė, ar šis vadovų susitikimas buvo angelų susitikimas? Pirmiausia, E, bankų sektoriaus bendrosios priežiūros sistema ar architektūra buvo sukurta. Europos centriniam bankui buvo paskirtas uždavinys, buvo nustatytas e, tvarkaraštis e, bankų priežiūrai ir taip pat buvo nustatyta, kiek bankų bus priežiūrimi. Mes kuriame pamatus pastatui, kuris jau kaip ir egzistuoja. Kitas dalykas, mes kalbėjome apie e, bankų problemų sprendimo fondą. Tai yra gerai, aš tam pritariu. Mes turime apsaugoti mokesčių mokėtojus ir apsaugoti bankus nuo eilinių žmonių. Taigi, ponė pirmininkė, kur atsiranda ta kvailystė? Pirmiausia, yra norima ES masto indėlio apsaugos sistema. Visų ES piliečiai turėtų jaustis e, kad jie yra apsaugoti nuo neatsargių bankų veiksmų. Uh, Um, kitas dalykas, ponė pirmininkė, uh, euro obligacijos ar e, valio obligacijos, apie kurias buvo kalbama. Aš manau, kad tai yra geriausias prastų pasiūlymų pavyzdys. E, tie, kurie drįsta skolintis, turbūt elgesi neprotingai. Subsidijavimas reiškia gyvenimą peržengiant savo ribas. Pone Merkel kartą sakė, kad euro obligacijos nebus įvestos per jos gyvenimą. Ir aš e, linkiu, kad ji labai ilgai gyventų. Taigi, ponė Rompoj, neskubėkim kartu su kvailiais, bet likim kartu su angelais, arčiau angelų. Aš esu tikras, kad jūs, kaip tikras krikščionis ir Dievo bijantis europietis, laikysitės tokios išminties. Ačiū. Vardu panas Helmaras. Ačiū, ponė Pirkin. Mes jau turėjome bankų išpirkimo fondą, turėjome stabilumo mechanizmą, girdėjome daug apie įvairiausias garantijas, o dabar jau matome, kaip gimsta bankų sąjunga. Bundesbank bankininkai mano, jog tam nėra tai teisinio pagrindo, bet vienai per kitaip ne viena iš šių iniciatyvų nepadės mums suspręsti pagrindinės eurozonos problemos dabartinio disbalanso. Kaip ši sistema padės jums atkurti Graikijos konkurencingumą arba su, padės įspręsti prekybos pertekliaus problemą Vokietijoje. Turime esminės problemas, tai yra fiskaliniai pervedimai. Apie tai buvo dar kalbama ir 80-ame dešimtmetyje Rūgo pranešime. Tuomet mes kalbėjome, kad kad uh, tam, kad ES galėtų veikti, reikėtų atlikti 6-8 procentų fiskalinius pervedimus. Ypač Vokietijoje tuomet ši mintis buvo at, e, atmesta. Jūs taip pat ir neleidžiate bankams žlugti. Tačiau demokratinėje sistemoje to, tokie sprendimai yra netvarūs. Ir Graikijoje žmonės netrukus pritrūks kantrybės. Jūs galėtumėt atsisakyti euro, jūs galėtumėt leisti e, Graikijai e, devalvuoti savo valiutą ir bankrutuoti, tam, kad jį galėtų po to per priekybą atkurti augimą ir, ekonom, ir uh, darbo vietas. Tačiau jūs to negalite daryti, dėl to, kad jūsų projektas jų ir taip suvalgė per daug politinio kapitalo. Tačiau tai yra visiškai neteisinga pozicija. Pone pirmininkė, pone Baroso, pone Van Rompuy, pone uh, Šulc, jūsų, jūsų uh, pozicija trukdo mums iš tikrųjų įspręsti dabartinės problemas. Mes matome, kad jūs, kaip sakoma, tame a, a, gerame posakyje, a, kad jūs potaujate, kai Roma dega, tai jūs dabar čia sėdite ir džiaugitės, kai atėjanai badauja. Ne, kalbama apie tai, jog Ponas Doleris pasakė, kad jis visiškai nesupranta, kodėl Junktinė karalystė reikalauja uh, kitokių santykių su ES. Pone Dolė, aš galiu Jums tai labai gerai paaiškinti. Ponas Lierik, kairiųjų frakcijos vardu ir šiaurės šalių žaliųjų vardu. Ačiū, pane pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad neturite globalios vizijos susijusios su ES ateitimi, su ES projektu siekiant įveikti krizę, siekiant įveikti nedarbą, atleidinėjimus masinius, apie kuriuos jūs nekalbate, skurdą, apie kurį taip pat nekalbama, ir primetant prievalės valstybėms narėms sumažinti biudžeto asignavimus. Taip noriu paklausti, kodėl mes neturėtume palaukti iki birželio pabaigos, kol galėsime įvertinti vadovų tarybos priimtus nutarimus, o jūs e, jau paskirėte 120 milijardų eurų ekonomikos gavinimui, tačiau būtų gerai, jeigu sužinotume, kokie projektai bus e, finansuojami iš šių pinigų ir e, kiek tai padės sukurti darbo vietų. Jūs patvirtinote bendrą bankų priežiūros mechanizmą, jis yra reikalingas, tačiau nesuprantu, kodėl Europos centrinis bankas turi kontroliuoti save patį kodėl, kurdami priežiūros sistemą, mes neįtraukėme į ją e, valstybių narių ir juose veikiančių centrinių bankų vadovų. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie esminės svarbos problemą susijusią su Europos centrinio banko statutu ir jo misija, e, kuri šiuo metu e, yra naudinga tik tai bankų veiklai, tačiau e, nepadeda sumažinti valstybių skolos arba pagerinti padėties užimtumo srityje. Aš nematau jokio mechanizmo, e, kuris dabar yra siūlomas, kurį pasitelkus valstybės narės neturėtų pačios spręsti savo pačio savo bankų problemas ir mokėti išmokas net darbo netekusiems piliečiams kodėl dabar Europos centrinis bankas yra apdalinamas tokiamis užduotimis. Iš tiesų, man kelia didelį nerimą tarybos pirmininko pristatytas projektas, remiantis tuo e, sutartiniu įsipareigojimu tarp ES institucijų ir valstybės e, narių valstybių narių gauti tinkamą finansinę paramą, e, siekiant priboti e, savo piliečių socialinės teisės ir garantijas. Visi dokumentai, kurie buvo minėti, šešių teisės aktų, dviejų teisės aktų paketas, kiti dokumentai tikrai nepadarys Europos labiau humanišką ir e, socialę. Aš manau, kad būtent šis takas ir ši kryptis E, žmogiškumas ir e, reikalai, socialiniai reikalai mus, mus padės įveikti krizę. Dabar neprisijungusių frakcijos vardu panas Klės. Ačiū, ponė pirmininkė, jeigu neklystu, Ši vadovų taryba buvo 25-oji, kurioje svarstomi ekonomikos e, ir finansų klausimai, finansų krizės aspektai. Ir Mes vis dar nesuprantame, su kuo susijęs tas solidarumas ES mastu, ypač sprendžiant struktūrinės problemas. Kadangi aš esu iš Flandrijos, tai turbūt puikiai suprantate, tarybos pirmininkė, apie ką aš kalbu. Belgijoje puikiai žinome, kiek, kokie pinigų srautai keliauja iš Flandrijos į Valoniją ir Europos lygmenių dabar bandoma įgyvendinti belgišką sistemą, pagal kurią šiaurės šalys turės finansuoti pietinės valstybės narės remdamosis Belgijos pavyzdžių. Taigi, kur yra tokio solidarumo ribos, noriu paklausti. Kitas klausimas yra susijęs su numatomų priemonių demokratiniu teisėtumu. Noriu paklausti, e, ar e, ketinama atsiklausti taip pat ir nacionalinių parlamentų nuomonės ateitie priimant atitinkamus sprendimus, taip pat koks vaidmuo atiteks Europos parlamentui, kaip bus užtikrinama demokratinė kontrolė ekonomikos, biudžeto ir mokesčių politikos klausimus vis labiau perkeliant į europinį lygmenį. Taip pat tvirtinama, kad uh, Bankų sąjunga turės, aps, turėtų apsaugoti mokesčių e, mokėtojus, įtraukiant e, finansinės institucijas į krizės įveikimo procesus, tačiau kokiu garantiju jūs galite mums suteikti, kad finansinės institucijos neperkels savo patiriamos papildomos finansinės naštos ant savo klientų pečių. Tokių garantijų nėra. Jau kelintas uh, eilėje vadovo tarybos sustikimas, jokių atsakymų šios klausimus mums nepatikė, pana Barosų žodis. Savo pirmoje kalboje, aš manau, gana objektyviai ir sąžiningai vertinau šią vadovų tarybą. Realybė yra tokia, kad e, buvo įmanoma priimti svarbų sprendimą. Tiesa ta, kad e, chronologiškai atsitiko taip, kad pirmiau įvyko finansų sutikimas, bet lygiai taip pat galiu pasakyti, kad e, E, būtent dėl to, kad e, vadovų taryba turėjo vykti e, kitą dieną, finansų ministrai buvo priversti greičiau priimti svarbų sprendimą. Svarbu taip pat pastebėti, kad tai yra tik pirmasis žingsnis bankininkistės sąjungoje, vieningos bankų priežiūros sistemoje. Investuotojų, mūsų partnerių akise turbūt tai yra vienas iš svarbiausių žingsnių. Apie tai mes jau kalbame kurį laiką. Tiesą sakant, Europos komisija tą pasiūlymą pateikė jau rugsėjo mėnesį. Ir jau anksčiau esame bandę tai padaryti. Jeigu jūs prisimenate tiksliai, e, kokia buvo komisijos e, Larozi ataskaita, Larozi ataskaita, E, tai turbūt prisimenate, kad mes jam pritarėme, bet valstybės narės nusprendė tai atmesti, nes buvo nuspręsta eiti per EBA mechanizmą per nacionalinę priežiūrų sistemą. Šiandien mes e, balsavome dėl kitokios sistemos. Bet prisiminkime, kad tai, kas buvo neįmanoma 2008 ar 2009 metais, 2012 metais tapo įmanoma. Yra e, turbūt racionalu sakyti, kad kai kurios alternatyvos dar yra įmanomos, kai kurie veikimo būdai dar yra įmanomi. Ir aš jums galiu tai tik patvirtinti. E, vyko nemaža diskusija ir taryboje, ir komisijoje. Komisija yra pasirengusi eiti toliau, būtent apie tai yra kalbama mūsų veiksmų plane. E, E, keturių pirmininkų ataskaita taip pat yra išsikėlusi labai toli siekiančius tikslus. Šios e, vadovų tarybos išvados jų net nelenkia. Bet šiandien turime pripažinti, kad kalbame gyvybiškai svarbiais klausimais, kurie yra susijęs su valstybių narių suverenumu. Kai kalbame apie nacionalinių biudžetų ex ante koordinavimą, turime suprasti, kad tai yra rimtas iššūkis ir pačioms valstybėms narėms. Būtent dėl jo iškyla klausimų dėl demokratinės atskaitomybės ir demokratinio teisėtumo. Europos komisija būdavo yra ir aš tikiuosi išliks ateityje tokios nuomonės, kad reikia nacionalinę demokratiją suderinti su Europos masto demokratija. Europos demokratijos e, pagrindas esate jūs, Europos parlamentas. Jūs esate tiesiog išrinkti ES piliečių. Ir kaip e, e sakė ponas Gerero Salum, mes esame Europos, Europos parlamentas yra Europos suverenumas. Bet kai kalbame apie nacionalinius biudžetus, tai visiškai suprantama, kad e, parlamentai nacionalinių lygmenių taip pat nori dalyvauti tokiuose diskusijose. Todėl aš galiu pakomentuoti ne tik Europos vadovų tarybos išvadas, bet ir kai kurios kuluarų uh, pokalbius. Kai kurie valstybių ir vyriausybių vadovai man sakė, jūsų idėjos kai kurios yra labai įdomios, bet duokit mums daugiau laiko apie jas pagalvoti. Nes dabar e, susidaro įspūdis, kad mes e, liečiame nepaprastai svarbius taškus Todėl reikia realios europietiškos diskusijos šiuo klausimu. Jūs turbūt prisimenate, kad kai jums, Europos, kai jums kalbėjau apie e, Europos pasiekimus e, visais metais, metinėje kalboje Strasbūrė, aš sakiau, kad yra labai svarbu užmėgsti europietišką politinę diskusiją. Pone Harms apie tai kalbėjo šiandien. Esmė yra ta, kad Europos parlamentas jau dabar e, yra renkiamas tarsi per 27 nacionalinius rinkimus. Todėl prieš rinkimus reikėtų pradėti europietišką politinę diskusiją su bendrais kandidatais, su bendromis e, programomis ir planais. Ir tada E, Europos politikai turėtų išeiti iš savo vadinamosios komforto zonas ir namie susitikdami su piliečiais turėtų paaiškinti, kokiu alternatyvų galima rasti dirbant Europos Sąjungoje. Taip mes turėtume dirbti, nes šis klausimas, kuriuo šiandien kalbame, yra nepaprastai delikatus. Taip, bankininkistės sąjunga yra labai geras žingsnis į priekį, priežiūros mechanizmas yra labai geras žingsnis į priekį. Valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigojo, kad bus greitai įgyvendinti Europos komisijos pateiksiami pasiūlymai dėl vieningo E, gelbėjimo mechanizmo. Viskas yra labai gerai. E, taip pat nacionalinės politikos, e, sutiko, nacionaliniai politikai sutiko su eksantė politikos koordinavimu. Aš manau, kad visa tai yra gerai. Bet daug kitų klausimų yra mūsų veiksmų plane ir keturių pirmininkų pranešime, kurie dar e, negalėjo būti priimti per šią vadovų tarybą. Tiesiog dar nepribrendo joms laikas. Todėl taip aš galėčiau vertinti padėtį. Kokių mes dabar turime galimybių? Aš manau, kad pirmiausia reikia išplėsti ir pagilinti vykstančią diskusiją. Nes aš manau, kad mes dar neišėjome iš krizės. Būtų labai didelė klaida pagalvoti, kad krizė jau baigėsi. Pagalvokime apie ekonominę ir socialinę šiandienos padėtį. Krizė jokių būdų nesibaigė. Bet ir kalbame apie Europos pinigų sąjungos valdyseną. Supraskime, kad darbo lieka nepaprastai daug kodėl padėtis dabar yra šiek tiek geresnė negu prieš kurį laiką. Tikrai ne dėl to, kad buvo priimtas vienas ar du sprendimai. Taip atsitinka tik tai dėl to, kad labai nuosekliai buvo sureaguota į mūsų sprendimus. Žinome, kokios reformas įvyko kuriuose valstybėse narėse. Pakoreguoti buvo valstybės finansai. Dabar skolos e, skaičiai mažėja. Uh, E, susitarimas dėl ESM, kuris jau dabar yra parengtas, buvo labai palankiai priimtas visų investuotojų. Ir nepamirškime galiausiai to fakto, kad e, mes išvengėme e, bankroto Graikijoje, nes daug analitikų sakė, kad Graikija bankrutuos jau praėjusiais metais, bet mes nuosekliai sugebėjome parodyti, kad mes esame šalia, kad mes remiame e, Europos pinigų sąjungą. Ir e, tai yra ilgas procesas, tai nėra pavienis įvykis. Ir todėl labai svarbus yra ECB pareiškimas dėl EMC e mes turime pademonstruoti, kad ES yra pasiryžus išlaikyti Europos pinigų sąjungą ir ją gilinti. Todėl mums reikia ryštingumo ir drąsos. Pasitikėjimo prarasti yra labai lengva, bet atgauti jam reikia nepaprastai daug laiko. Tai reikalauja labai daug pastangų, tai reikalauja daug laiko. Ir tuo požiūriu aš manau, kad labai gerai, kad mes paliekame tam tikras veikimo alternatyvas ir aš tikiuosi, kad uh, bus deramai sureaguota į Europos e, komisijos siekį sukurti stipresnį Europos pinigų sąjungą ir Europos priežiūros mechanizmą. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Nelabai ką galiu pridurti prie to, ką sakė e, Europos komisijos pirmininkas. Tiesiog kelios papildomos pastabos. Nuo birželio mėnesio, tai yra nuo to laiko, kai buvo parengtas pirmasis mūsų dokumentas, mes kalbėjome apie ketur, keturis kertinis akmenis. Ir mes kalbėjome apie bankų sąjungą, apie biudžetinę sąjungą, ekonominę sąjungą ir politinę sąjungą. Štai tokie yra keturi pagrindiniai kertiniai akmenys. Tai yra pagrindiniai, pagrindinės mūsų darbo sritis ir kalbėjome apie tai, kad taryba turėtų patvirtinti komisijos parengtą dokumentą. Mes parengėme ilgalaikės, ilgalaikės vizijos doku, dokumentą. Ir taip pat mes pateikėme pasiūlymus dėl reformų kiekvienoje mano minėtoje srityje. Ir visų šių reformų tikslas buvo e, tas pats Taigi taip mes parengėme ilgalaikę viziją ir kiekvienoje pagrindinėje esminėje srityje, kurias aš minėjau, buvo apsispręsti dėl ko, ko mums reikia. Ir kiekvienoje Europos vadovų taryboje mes siekime pasistumėti į priekį dėl visų minėtų mano sąjungų. Mes prieimėme sprendimą dėl bankų sąjungos ir čia, aš manau, mes padarėme tikrai esminį šuolį į priekį. Ir visi Europos vadovų tarybos nariai, visos 27 valstybės narės galėjo dalyvauti šiame priimant šį sprendimą. Išskyrus be abejo tas šalis, kurios sakė, mes nenorime dalyvauti bankų sąjungoje, nenorime dalyvauti vienos priežiūros mechanizme, tačiau mes neprieštraujame tam, kad kitos šalis to siektų. Ta, pavyzdžiui, padarė Junktinė karalystė ji neprieštaravo 26 valstybių narių susitarimui. Toliau. Mes priėmėme principinės svarbos sprendimą. Tai yra ta, krizė išgyvenančių bankų pertvarkymo ta, mechanizmas. Ir mes taip pat pareikalavome, kad komisija pateiktų mums pasiūlymus dėl bendro priežiūros mechanizmo, laikantis konkrečių terminų. Birželio mėnesį mes priėmėme principinės svarbos sprendimą ir po to jo laikėmės. Džiaugiuosi, kad e, finansų ministrams pavyko susitarti, tačiau nereikėtų įsivaizduoti, kad jei Europos vadovų taryba nebūtų pasakius labai aiškiai, kad jums, mums reikia susitarti iki metų pabaigos, jie būtų susitarę. Ir mes priėmėme sprendimą, kuris e, leis mums traktuoti visas valstybės narės vienodai. Ir mes netgi turėjome peržiūrėti Europos bankininkystės e, e, instituciją tam, kad ne viena šalis nebūtų diskriminuojama. Ir finansų ministrai šių klausimų dar turės nemažai padirbėti. Uh, Toliau, aš tikiuosi, kad mes netrukus susitarsime dėl dviejų dokumentų rinkinio. Tai yra esminės svarbos klausimas. Nes jau nemažai ką padarėme, tai gyvenėdami šešių dokumentų rinkinį, fiskalinį susitarimą. Tai yra svarbus darbas. Ir nereikia manyti, jog jis vyksta visiškai nekontroliuojamai. Ne, mes dirbome kiekvienoje srityje. Mums būtina užtikrinti, jog kiekvienai valstybė nariai būtų pateiktos rekomendacijos ir jas galime parengti, tačiau mes žinome, kad ne visuomet valstybės narės yra linkusios laikytis šių rekomendacijų, net jeigu jos yra labai reikalingos. Ir antra vertus, mes vis stebime, jog esame nemažai makroekonominio disbalanso ir jį turėtų padėti mums taisyti šių, šių dokumentų rinkinys. Kai kam atrodo, kad mes vėluojame. Bet pagalvokime, visoms valstybėms narėms reikia reformuotis tam, kad jos galėtų atkurti arba išlaikyti savo konkurencingumą. Ir valstybės narės privalo imtis darbo. Paraginti jas imtis darbo galima būtų pritaikę tam atitinkamas priemonės. Ir tokia priemonė galėtų būti sutartiniai valstybių narių įsipareigojimai. Tai yra tam tikri susitarimai su ES institucijomis, pagal kuriuos valstybės narės įsipareigotų e, reformuoti savo ekonominę ir uh, politiką. Ir čia kalbame apie susitarimus, kurie ne vien e, sudrausmintų valstybės narės, bet ir kurie padėtų mums atkurti mūsų augimą ir konkurencingumą. Uh, Čia mes nekalbame apie sutartį su pagal kurias bus baudžiamos valstybės narės. Ne, šios, šie susitarimai kaip tik yra uh, sumanyti kaip skatinamosios priemonės, kurios turėtų padėti šaliai atkurti savo konkurencingumą ir žengti toliau, siekiant visų bendrų svarbių Europos 2020 strategijos tikslų. Demokratinė kontrolė. Taip, demokratinė kont kontrolė yra labai reikalinga ir, ir todėl šis priežios mechanizmas taip pat yra, yra būtinas. Ir Europos parlamentas turėtų susitarti su nacionaliniais parlamentais apie tai, kaip galima būtų vykdyti šią priežiūrą. Čia jūsų yra darbų baras, mes negalime teikti jums jokių nurodymų, štai tai, kokiu veiksmu mes ėmėmės tam, kad e, sustiprintume mūsų konkurencingumą. Šiame Europos vadovų susitikime buvo žengtas svarbus žingsnis į priekį, tiek sprendžiant dabartinės problemas, tiek ieškant ilgalaikių sprendimų. Mes be abejo galvojame ir apie tai, kaip galima būtų spręsti problemas jau dabar per kitą pusmetį mūsų pateikti pasiūlymai galės galioti kol, kol kas ilgiau nei pusmetį. Pavyzdžiui, bendras priežiūros mechanizmas, e, jis galės galioti net 60 metų. Mes negalvojame vieną apie e, pusmetį. Ir beje, devyni mėnesiai yra labai svarbus laikas. Žinome, kad, kad e, per tą laiką ga, gali atsirasti šiame pasaulyje nauja gyvybė. Taigi ne viskas dar yra išbaigta, sakė, kalbėjo tai ir komisijos pirmininkas, tai, ko neįmanoma buvo įveik, padaryti prieš trejus metus, galima įgyvendinti dabar. Ir tai yra natūralu. Turime drąsiai pasakyti, kad dabar mes žengėme į tą sritį, kur yra susijusi su labai jautriais klausimais. Ir todėl mums reikia solidarumo. Jei rinka, rinka nebedaro spaudimo, tuomet mūsų institucijos turėtų daryti šį spaudimą. Ir todėl mūsų parinkti dokumentai ir yra labai svarbus. Dėl to, kad jie išlaiko tą institucinį spaudimą visiems veikėjams. Ir nereikia manyti, jog viskas iš karto bus e, įgyvendinta. Bet bent jau svarbios mintis yra išdėstytos. Aš norėčiau padėkoti už puikius e, palinkėjimus. Iš tikrųjų dabar vaizduoti gali mūsų, mūsų e, gali. Uh, Mūsų vaizduoti neturi dabar ribų ir už tai, kad jūs pavadinote mane angelu, aš labai jums e, dėkoju. Taigi, gerbėjai kolegos, mes puikiai žinome, kad mūsų dar laukia didelis ir rimtas darbas, kuris e, užtruks ilgą laiką. Vyriausybėms reikės nemažai padirbėti ir su savo piliečiais, nes e, ilgą laiką uh, šalis buvo valdomas netvark, neteisingai, netvarkingai. Ir aš manau, kad mes, kad praeitą savaitę buvo sėkminga. Buvo uh, nemažai kas padaryta ES labui, bet uh, tikras darbas tik tai prasideda. Ir linkiu jums visiems laimingų naujųjų metų. Les chœurs des anges chantent au ciel. Angelai danguje gėda kalėdų giesmės jau dabar. Kalbant apie tuos devynerius mėnesius, ponė Ferovštė, tai ponė Van Rompoj, noriu pasakyti, kad prasidėjus šiam devynerių mėnesių laikotarpiu dažniausiai vyksta renginiai, kurie yra daug mylesni širžiniai vadovo taryba, tai čia jau dėl to tikrai galime būti tikri. Dabar suteiksiu žodį vieną minutį ponai Klesiu. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie demokratijos trūkumą, ponai Baroso ir Van Rompuy nusprendė apie tai kalbėti labai aptakiai, pans Baroso čia minėjo Europos parlamentą, na taip yra paprasčiausia siekti pritarimą savo pasiūlymams iš Europos parlamento, tačiau jeigu toliau norime atitrūkti nuo Europos ir e, tikrojo pasaulio realybės, tai turėtume žengti ir siekti dar toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sako ponas e, Leirak, pritariu ponui Baroso, kuris taip pat teigia, kad mes krizės neįveikėm, tačiau tariamai jau e, jaučiamės visai neblogai, aišku, piliečiai nelabai to supranta, ypač Graikijos, Portugalijos, Ispanijos ir jau pradeda tą jausti Prancūzijos bei Vokietijos piliečiai, kurių padėtis yra pakankamai sudėtinga. Su labai nustebęs, kad jūs apie tai nekalbate ir kad nenorite atsakyti klausimą dėl Europos centrinio banko misijos ir paskirties. Taip pat e, esu nustebęs, kad nekalbama apie 9 milijardus mokesčių, kurie yra išgabenami iš ES ir galėtume panaudoti tas lėšas darbo vietoms ir investicijoms ir kad Europos centrinis bankas e, užuot daugiau dėmesio skiriasi e, e, užimtumo skatinimui, socialiniams reikalams labiau rūpinasi narė, valstybėse narėse veikiančiais bankais. Aš pagėdaučiau, kad daugiau kalbėtume apie ES socialinį paktą arba jį patvirtintume. Ponas Helmeris. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Barosu ir ponui Rompojui už atsakymus. Bet aš manau, kad jų atsakymai parodo e, lengviau ir aiškiau negu aš, kad galėčiau, kad e, jie turi neaiškius atsakymus. Ponas Baroso didžiuojasi tuo, kad jis paremė euro. Pone Baroso, būtų buvę žymiai geriau, jeigu jūs paremtumėt nuo euro kenčiančius piliečius Jūs reikalaujate daugiau demokratijos Europos lygių. Atrodo, jūs nesuprantate, kad demokratija reikalauja demos bendros visuomenės nuomonės, kuri Europoje tiesiog neegzistuoja. Jeigu jūs norite demokratinės Europos, turite suprasti, kad ją galima pasiekti tik Europos demokratinių tautų sąskaita. Demokratija Europos lygmenių yra farsas, kurio neįmanoma pasiekti. Mes girdėjome prašymus, kad būtų sukurta daugiau fiskalinės ir ekonominės integracijos, bet vieningoje valiutos erdvėje jūs jau atsisakėte uh, E, atskiros pinigų politikos ekonominių svertų, teikdami, kad reikia daugiau atskiros fiskalinės politikos, e, kad e, eurozona būtų geriau koordinuojama. Matėme visą eilę iniciatyvų, kaip jau ankstesčiau sakiau, kurių ne viena nepasiteisina. Mes norėjome atkurti pasitikėjimą, norėjome ekonomikos augimo darbo vietų kūrimo, nieko nepasiekėme. Pone Van Rompoj, uh, E, jūs labai įdomių dalykų pasakėte, aš tai sutinku. Jūs, ponė Van Rompoj, pasakėte, kad Europa išgyvens, jeigu tik bus konkurencinga. Tai ką darot, kad ji būtų konkurencinga? Masiškai per E, daug biurokratiškai e, yra reglamentuojama Europos ekonomika, jos reikia, e, to reglamentavimo reikia atsisakyti, kad būtume konkurencingi, reikia mažesnių mokesčių, reikia atsisakyti tos absurdiškos ekologiškos energetikos politikos. Dėl to Europoje energija yra brangiausia pasaulyje, mes niekad negalėsime konkuruoti su saulės energijos kainomis. Ir aš manau, kad jūs aiškiai turite suprasti, kad ir euras, ir eurosąjunga yra tarsi kreditas euras e, ir pati Europos Sąjunga turi būti reformuoti, kad išbristumėm iš vargo. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi, kaip jūs matėte, aš gana patenkintas esu vadovų išvadomis, tai daug pastabų neturiu. Tik vieną pastabą pasakysiu ponui Dol, jeigu jis manęs paklausys. Norėčiau jo paklaus, paprašyti, kad jis laikytųsi krikščioniškos vertybės sažiningumo. Jūs kalbėjote apie finansų bazę ir pradėjote e, tarsi skalpuoti Britaniją. Taip, Britanija buvo prieš, bet tai tik ji, taip pat ir Niderlandai, taip pat ir Vokietijos kanclerė ponė Merkel nesutinka su jūsų pareiškimu, kad reikia biudžetą padidinti 5 procentais. Taigi, jeigu ieškot kaltųjų, kodėl ten nebuvo susitarta dėl MFF? jūs pirmiau pažvelkite į savo politinę šeimą ir paprašykite taip pat pono Ferhoštado, kad ir jis į savo politinę šeimą pažvelgtų. Mano partijoje yra vienybė ir mes visi puikiai žinome, kaip kas yra. Bet mes nesame vienintelė tokia partija. Jūs turbūt taip kalbate todėl, kad praradote ryšį su realybė. Pabandykit paaiškinti eiliniam piliečiui, kad jums reikia daugiau pinigų, bet jie turi taupyti. Aha, Pane Harms žodis. Norėčiau sugrįžti dar prie pono Dragi vaidmens. Susidarė įspūdis, kad e, e, ponas Dragi žaidžia kitokius žaidimus nei ir oficialiai žaidžiami ES valstybėse narėse ir dėl to kilo daug klausimų dėl dabartinės Europos centrinio banko veiklos. Manau, kad ponas Dragi jo vaidmuo visą laiką mums primena apie tai, kad e, stengdamiesi pagilinti europinę integraciją, nežengtume žingsnio atgal, nes, nes e, demokratinė kontrolė tikrai nedaug ką bendro turi su tais veiksmais, kurių ėmėsi ponas Dragi ir ponas Trišė prieš jį siekdami išgelbėti Europos Sąjungą. Aš manau, kad e, jeigu nepavyks tokiose šalise kaip Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija ir Airija atsikovoti pasitikėjimą tuo, kad ES sugebės laikytis savo duotų ekonomikos gaivinimo pažadų. E, tai bus labai blogai ir labai gaila, kad vadovų taryboje nebuvo priimta jokių sprendimų dėl to, panas Verhofstadt. Kai aš kalbėjau apie devynis mėnesius, e, aš e, tiesiog noriu, aš lygiai taip pat kaip ir jūs žinau, kad uh, naujo, nauja gyvybė gali subręsti per tą laiką, bet panašu, kad mes. Uh, Bet aš norėjau tiesiog pasakyti, kad jūs per tą laiką nesugebėjote užmėgsti naujos gyvybės. Dabar mes esame Europos parlamente ir uh, Mes čia, Europos parlamente, manome, kad tie susitarimai vargu ar ką nors pakeis. Arba bent jau reikia surasti tuomet kitą žodį, nesusitarimai, nesutartis, o kokį nors kitą. Juk mes nesame čia kokiu nors įmonė. Europos Sąjunga nėra bendrovė, kurioje valstybės narės turėtų, turėtų su, sutartinių įsipareigojimų su centrinė valdžia. Taip jūs kalbėjote apie svarbius sprendimus, bet juk reikia, kad jie dar būtų įgyvendinti. Gerai, toliau dviejų dokumentų rinkinys. Mes pateikime savo pasiūlymą e, praeitą savaitę komisijai ir dar palauksime komisijos reakcijos į mūsų labai nusaikius, labai nedrasius pasiūlymus. Bet aš noriu pasakyti štai ką. Kai komisija reikalauja, kad būtų parengtas bendras priežiūros mechanizmas, jūs komisija iš karto tą padarote. Kai komisija, e, kai taryba pateikė savo reikalavimą, kai buvo uh, dėl bankų pertvarkymo, jūs iš karto sureagavote. Ar tai atitinka sutartį? Taip, aš manau, kad, uh, kad uh, tai visiškai atitinka sutartį ir aš lauksiu dar vienos jūsų iniciatyvos. Vienos tik tai nepakaks. Dėkuoju. Toliau panas Gerero Salom. Savo įžanginėje kalboje aš kalbėjau apie fiskalinį konsolidavimą ir apie tai, kaip tai galėtų atkurti mūsų augimą. Džiaugiuosi, kad jūs minėjote tvarę ekonominę ir socialinę politiką. Apie šią politiką kalbama Europos vadovų tarybos išvadose. Aš manau, kad mes turėtume pradėti dialogą su Europos komisija. Mes žinome, jog visi argumentai, kurie remtis, kuriais buvo skaičiuojama, ar mes galėsime pasiekti fiskalinį konsolidavimą, buvo neteisingi. Mums reikia dialogo. Dialogo tarp įvairių sričių ekonomistų. Džiaugiuosi taip pat, kad kalbama ir apie naują fiskalinę politiką, kuri turė, kalbama apie tai, kad ji turėtų būti labiau orientuota į augimą. Gal mes galėtume taip pat išsameu išnagrinėti ir metinės augimo ataskaitas. Man taip pat labai rūpėjo pamatyti išvadose ir uh, nuorodą į socialinius klausimus. Džiaugiuosi, kad uh, išvadose yra apie tai kalbama. Mes manome, kad socialinė politika turėtų tapti dar vienu ES ramščiu. Ji turėtų tapti privaloma. Jūs visiškai teisingai kalbėjote apie būtinybę gerinti užimtumo situaciją. Pone Van Rampoju, jūs kalbėjote apie tai, jog Europos parlamentas turėtų geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Uh, Tai yra būtina tam, kad e, galėtume atsakingai dirbti savo darbą. Mes norime, kad visi klausimai susiję su ekonominė valdysena būtų tvarkome remiantis bendro sprendimo procedūra. Tai yra ta procedūra, kuri leidžia Europa, dalyvauti Europos parlamentui. Ir būtent Europos parlamentas turėtų e, išnagrinėti trejato E, darbus. Taip pat buvo kalbama ir apie ambicijas, apie mūsų ambicingus siekius. Ir taip, iš tikrųjų, Europos parlamentas labai dažnai yra kur kas drąsesnis. Aš netgi pasakyčiau taip, kad Europos parlamentas yra pati drąsiausia ES institucija. Po to seka komisija ir tik po to taryba. Labai dažnai mes esame priversti e, šiek tiek e, pamažinti savo ambicijas tam, kad galėtume kad visos trys institucijos galėtų susitarti. Ir galiausiai mes susitarėme dėl visiškai beverčių dalykų. Dabar artėja kalėdos. Ir mes visi laukime stebuklų. Ir gal iš tikrųjų ir pamatysime ir euroobligacijas, ir skolų išpirkimo e, fondą. Bet kol laukime visų šių stebuklų, galime prisiminti tai, jog popiežius visai neseniai pasakė, kad e, kai gimė e, Jėzus Kristus, e, angelai tikrai tai stebėjo, o asilų tenai tikrai nebuvo. Skryra. Ačiū, panė pirmininkė. Reikėtų Jums padėkoti už tai, kad įtraukėte saugumą ir gynybos politiką į darbo atvarkę. Praėjo trys metai, kuomet pagal Lisabono sutartį ES ir atsakinga už šią sritį Tačiau esame patekę į tam tikrą aklavietę tiek santykiuose su užsienio politika, tiek santykiuose su NATO, tiek su kitomis sritimis, tai turiuomenė taip pat ir gynybos agentūros veiklą. Taigi šį pasiūlymą reikėjo prieš 15 metų jau parašyti ir Europos parlamentas pateiks atitinkamus savo pasiūlymus, kaip e, reikėtų atnaujinti e, dokumento tekstą atsižvelgianti dabartinės realijas. Trys krizės metai e, leido mums atsakyti į klausimą, kas yra tas skelbimus šiaudas, siekiant išbristi iš krizės, tai yra Europos centrinės bankas, tačiau vad, vadovų taryba dar neuždavė klausimo apie tai, kas e, turės mokėti už tą pasinaudojimą e, paskutinių šiaudų. Veikiausiai tai bus ES mokesčių mokėtai. Ir e, taip pat vadovų taryboje nieko nebuvo kalbama apie nuosavas lėšas. Taip pat e, nebuvo kalbama apie tai, kokias garantijas reikės suteikti Graikiai siekiant įveikti krizę, kokias bankinės garantijas reikės suteikti, kalbant apie sutartis, kurios siūlomos valstybėms narėms. Tai jau dabar už kai kurias iš šių sutarčių turės mokėti e, būtent mokesčių mokėtai. Ir, e, Taip pat kyla ir kitų sudėtingesnių klausimų susijusių su uh, politinių veiksmų koordinavimu, būtent tai priklauso e, valstybėms narėms ir e, ši kompetencija priklauso valstybėms narėms, taigi lieka klausimas, kas, tarp, kas iš jų, kur iš jų tars paskutinį žodį. E, taip pat paskutinio vadovų taryba, aiškiai, parodė, kokios yra jos įgaliojimų ribos. Taigi, ypač Esant ramiems laikams viskas yra gerai, tačiau kai kyla gaisras, tai prasideda e, nacionalinės diplomatijos manevrai. Svarbu priimti atitinkamus sprendimus susijusius su tuo, kad pasirašant atitinkamas sutartys jas turi ratifikuoti taip pat valstybių narių parlamentai, e, tačiau e, iki šiol yra tik tai skelbiamas deklaracijos, kurių turinys yra užmirštamas jų autorių greitų laikų. E, nei e, augimo pakte, nei darbo tvarkė 2020 nieko nekalbama apie prisimtus mokestinius įpareigojimus, kurie nebuvo padengti. E, turiu omenėtos 120 milijardų investicijų. Taigi vadovų taryba neleidžia vykdyti savo veiklos kontrolės kitoms institucijoms. Vadovų taryba neturėtų būti ta uh, teisėkros institucija, kuri yra aukštesnė už kitas ES, neturėtų tapti e, nulatiniu G27, turėtų vykdyti savo kaip tiesiekros institucijos, e, e, savo kaip tiesiekros institucijos uh, funkcijas ir įgaliojimus taip, kaip jos yra nustatytos pirmininkas. Ačiū kolegoms už šią intensyvę diskusiją. Noriu padėkoti tarybos ir komisijos pirmininkams, ponė Ferovstatai, jeigu būtumėte toks mielas ir išklausytumėte dar manęs. Noriu pasakyti, kad tai yra paskutinė pirmininkų suėga šiais metais. Ji yra vieša ir atvira. Tačiau turiu pasakyti, kad kita pirmininkų suėga vyks sausio 10 dieną. Iki to laiko aš linkiu, kad milijonai angelų jums gėdotų pačias gražiausias šventinės giesmes. Pirmiausia, linkiu jums sveikų 2013 metų ir e, linkiu mums visiems, kad ta taika, kurią mes ES dėka mėgojamės Europoje 2013-aisiais įsitvirtintų ir kitose pasaulio regionuose. Taigi linkiu Jums visokiojopos sėkmės ir baigiame posėdį.